Madame le Président. Bonjour à tous et bienvenue. L'ordre du jour appelle donc. Labas rytas, kolegos. Sveiki susirinkę. Šiandien pradėsime nuo žodžių pateiktų klausimų. Pirmiausia, dėl moters lyties organų žalojimo ir iš karto suteiksiu žodį poniai Ziber. Ačiū pirmininkė.